darbą. Pradėsime iš karto nuo balsavimo. Tad e, norėčiau dabar visų paprašyti pasiruošti balsavimo korteles. Bene, punto 11 all'ordine del giorno, istituzione del programma quadro di... Taigi, 11 darbo atverkės punktas bendrosios mokslinio tyrimų ir inovacijų programos horizontas 2020-ieji sukūrimas. Nuomonės referentė Sandra Kalnietė. Trumpai ačiū visiems kolegom prisidėjusiam prie nuomonės rengimo. Manau, kad parengėme gerą, subalansuotą nuomonę. Sulaukėme virš šimto pakeitimų, tad dabar Galime balsuoti. Molto bene, grazie Sandra. Allora iniziamo, carta di voto dentro. Iniziamo. Ačiū Sandra. Prašau įdėti balsavimo korteles į aparatus. Pradedame balsuoti dėl 15 straipsnio. Nous prenons note de, du vote. Ok, votato tutti, chiuso. Ar visi balsavote, baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 16 pakeitimas pradedame balsuoti. Pone Papastankos, ar neprieštarautumėt, kad balsuotumėm dėl viso bloko, nes e, pranešėja mano, kad e, e, būtų galima balsuoti už. Ne, dėl viso bloko negalime, kai kas nori balsuoti atskirai. Ne, mūsų atveju yra tam tikrų neigiamų signalų. Galbūt galime balsuoti iki 26 pakeitimo, o po to balsuoti dėl viso bloko pakeitimo. Ne, po, po vieną balsavimas vyks. Gerai. Balsuosime rankų pakelimu. Pirmininkė. Pana Silvestrės. EPP balsuoja teigiamai dėl visų pakeitimų. Jeigu kitos frakcijos balsuoja prieš tam tikrus pakeitimus, galbūt pirmą balsuokime dėl jų, o po to balsuotumėm dėl visų pakeitimų kartu ir baigtumėm balsuoti per porą minučių. Gerai, balsuojame rankų pakelimu. Kas už 16 pakeitimą? Prieš, priimta. Trečias pakeitimas teikiamas pranešėjos. Kas už, prieš, priimta susilaikė, priimta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 Pano koronos, kas už, prieš, Sveiki, priimta. 22 Silvestras pakeitimas už, prieš, sveiki, priimta. 23 Gelink pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau. Kartu dėl 24-25, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 kas už, prieš susilaikę priimta. 29 kas už, prieš priimta. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 29 pakeitimo. Pradedame balsuoti dėl 29 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Trisdešimt trečias pakeitimas, kas už, prieš, slaikė priimta. Trisdešimt ketvirtas, kas už, prieš, slaikė priimta. Trisdešimt penktas, kas už, prieš, slaikė priimta priimta. 37. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 37. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 38. Už, prieš, susilaikė priimta. 39. Kas už, prieš, priimta. 41. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 42. Kas už? Prieš? Priimta. 43. Kas už? Prieš? Priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, sveikia primta. Atsiprašau, 44. 45. Um, kas už, prieš. Galbūt pasitikrinkime elektroniškai dėl 45 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 46 teikiamas Laino ir kitų, kas už prieš sulaikė priimta. 48, kas už prieš susilaikė priimta. 47, kas už prieš susilaikė priimta. 50, kas už prieš susilaikė priimta. 49, kas už prieš susilaikė priimta. priimta. 53. Kas už, prieš, susilaikė, primta. 52. Kas už, primta. 51. Kas už, prieš, susilaikė, primta. 54. Kas už, primta. 55. Kas už, prieš, susilaikė, primta ta pati dauguma, 56, kas už, prieš susilaikė priimta 57, kas už, prieš susilaikė priimta 58, kas už, prieš priimta. Pasitikrinkime dėl Silvestris pakeitimo. Konstatuojamosios dalis dabar, balsuosime dėl viso bloko. Penktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta šeštas, kas už prieš Pasitikrinkime dėl šeštos konstituojamosios dalies teikiama pono Sikerskio. Pradame balsuoti, baigiame balsuoti, priimta. Septinta, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dėl pirmo pranešėjos, kas už, prieš, susilaikė priimta. Aš 108 Sikerskio, kas už, prieš susilaikė priimta. 9 kas už, prieš priimta. 10 kas už, prieš priimta, kas už antrą, prieš priimta. 11 kas už prieš susilaikę priimta. Pasitikinkime dėl 11. Ar visi balsavote dėl 11 atmesta? Buvote teisūs. 12 pakeitimas konstatuojamos dalies. 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14, paskutinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ir dabar galtinis balsavimas dėl visos nuomonės su pakeitimais. Balsuojame elektroniškai, pradedame balsuoti. Tai galutinis balsavimas dėl visos nuomonės. Ar visi balsavote? Ačiū. Priimta sveikinimai Sandrai Kalnietėjai. Dabar einame toliau. 12 darbo atvarkės punktas specialioji programa, kurie įgyvendama bendroji mokslinio tyrimų ir inovacijų programa. Nuomonės referentė vėl Sandra Kalnietė. Jeigu daugiau e, niekas žodžio dabar neprašo, tai galime pereiti iš karto prie balsavimo. Vėlgi pradedame nuo pradžių. Aštuntas pono Sikerskio teikiamas pakeitimas. Reikės pasitikrinti Elektroniškai pradedame balsuoti. Chiusa. No, qui si sono aggiunti, qui mi sa che al pelo. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau. Devintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl devinto pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Aiškia balsų dauguma. Dešimtas pakeitimas kas už? Prieš. Prieš susilaikė, priimta. 11 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 kas už, prieš, atmesta. 13 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15. 15. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 16. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17. Kas už, prieš. Kelkite rankas, kas susilaikė, sakyčiau, kad priimta. 18-19 balsuojame dėl jų kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar 22 pakeitimas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Balsuojame. 22 pakeitimas. Pakei, e, balsavimas baigtas. Atmesta. 20 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Ne. Pasitikrinkime. 20 pakeitimas. Ar visi balsavote? Atmesta. 21 kas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Turime pasitikrinti. 21 pakeitimas. Galing. Balsavimas pradedamas. Ar visi spėjo balsuoti? Atmesta. 23. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Atmesta, atmesta. Taip. 24. Kas už? Gelink pakeitimas. Kas prieš? Priimta. 25. 25 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmesta. 26. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 27. Kas už? prieš susilaikė priimta. 28. 28. Kas prieš, kas susilaikė atmesta. 29. Kas už, prieš susilaikė priimta. 30. Kas už, prieš susilaikė priimta. 31. Kas už, prieš susilaikė priimta. 32. Kas už, prieš susilaikė priimta. 34 kas prieš, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 33. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36. Kas už, kas susilaikė, priimta. 35. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 37. Kas už, prieš susilaikę priimta, 38 kas už, prieš susilaikę priimta, 39 kas už, prieš sus, susilaikę priimta, 40 kas už, prieš susilaikę priimta, 42 kas už, prieš susilaikę priimta, 43 41 skoto pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. 44 kas už, prieš, susilaikė priimta. 43 kas už, prieš, susilaikė priimta. 45 kas už, kas prieš. Priimta. 46 kas už prieš susilaikė priimta, 47 kas už prieš susilaikė priimta, 48 kas už prieš susilaikė priimta, 49 kas už prieš susilaikė priimta, trečias Sikerskio kas už prieš susilaikė ketvirta konstatuojamoji dalis kas už prieš susilaikė priimta. Penk, pakeitimas, kas už prieš susilaikė, sakyčiau, atmesta. Taip, atmesta aiškia balsų dauguma. 13 konstituojama dalis, 6 pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Manau, kad priimta. 7 pakeitimas, 14 konstituojama dalis, kas už prieš susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl pakeistos nuomonės projekto. Baigiamasis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Puiku, sveikiname Sandrą Kalnėtą. Priimta. O dabar perėsime prie 13 darbo atvarkės klausimų. Svarbi informacija, kokybė sistema taikoma žemės ūkio produktams. Pranešė yra Peres. Kalbėsime apie trialogo rezultatus. Visi kiti trys darbo atvarkės klausimai yra susijęs su kokybės sistemomis taikomomis rinkodaros standartams ir žemės ūkio produktams. Ir a, e, tuos pranešimus rengia E, tas pats pranešėjas Perės ir mes šios klausimus aptarsime kartu. Trialogas vyko birželio 21 dieną po sėkmingų dėrybų e, buvo pasiektas kompromisinis e, sutarimas su taryba. Specialus Žemės ūkio komitetas birželio 25 dieną susitikime patvirtino konsoliduotą reglamento, kuris jums yra išplatintas variantą. Dabar E, mūsų parengtas pranešimas bus svarstamas plenarinėme posėdėje e, rugsėjo mėnesį. Taigi kreipsiuosi į kolegą Peres ir paprašysiu, kad padarytų pranešimą dėl šių klausimų. Prašom. Sí, muy brevemente <clears throat> para decir. Ačiū. Noriu pasakyti padėkoti panai pirmininkui ir pasakyti, kad maždaug vienerius metus e, truko dėrybos trialoge dėl šio reglamento dėl žemės ūkio produktų kokybės schemos. Tai buvo išbandymo laikotarpis, per kurį buvo e, išbandytos Europos parlamento galios e, pagal naujai įsigaliojusią Lisabono sutartį, o taip pat Mes stengiamės, kad į parlamento poziciją būtų atsižvelgta tiek komisijos, tiek tarybos. Manau, kad galime būti patenkinti nuveiktais darbais, todėl kad svarbiausi klausimai, kuriuos pabrėžė parlamentas, tai yra dėl kiekybės, dėl pripažintų gamintojų organizacijų. Taigi, nors į šitą klausimą ir nebuvo atsižvelgta reglamente, tačiau taryba parengė deklaraciją dėl gamintojų grupių ir taryba šioje deklaracijoje vis dėlto atsižvelgia į parlamento poziciją, pabrėždama, kad bendrosios žemės ūkio politikos reforma turi būti įgyvendinta atsižvelgiant į Europos parlamento poziciją šiuo klausimu. Iš esmės, nors ir neatsižvelgta į e, visus Europos parlamentui svarbus klausimus, džiaugtis pasiektą pažangą. Klausimai susijęs su procedūromis, su kokybės schemų supaprastinimu, e, tie klausimai, kurie mums buvo svarbus, tokie kaip pavyzdžiui prekės ženklo nurodančio produkto pagaminimą kalnuotose vietovėse. Taigi šie klausimai buvo įtraukti į tarybos pasiūlymą. Kalbant e, apie žemės ūkio produktų pagamintų salose kokybę arba um, produktus, kurie yra gaminami laikantis tradicinių receptų. Šioje srityje mums pavyko pasiekti tą kompromisą, kuris buvo anksčiau suderintas su komisija, status quo buvo patvirtintas, o kalbant apie procedūrinius klausimus, jie taip pat buvo patvirtinti tą formą, kurios pageidavo Europos parlamentas. Norėčiau padėkoti komisijai, norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą visiems šešėliniams pranešėjams visų frakcijų. Sprendimus prieimėme remdamiesi kolegiškumo, kolegalimo principu. Noriu padėkoti visiems už tai, kad nuolat domėjotės šią problematiką. Noriu padėkoti sekretariatui, savo kolegoms, kurių parama man buvo nepakeičiama. Kaip jau minėjau, darbai vyko labai ilgai, dirbame labai intensyviai, tačiau rezultatai tikrai yra tenkinantis. Aš manau, kad žemdirbiai laukė e, šio reglamento, laukė, kad būtų patvirtintos žemės ūkio produktų kokybės schemos ir manau, kad būtent dabar galime būti patenkinti dėrybų rezultatais. Ačiū. Aš noriu pasveikinti pranešėją, nuveikus puikų darbą. Aišku, galbūt nepavyko pasiekti šimtų procentų to, ko norėjote, tačiau bent 90 procentų savo siekių pasiekėme. Mišelis Danten taip pat daug dirbo. Um, ir manau, kad darbai bus tęsiami ir toliau. Džiugu, kad e, į Europos parlamento pakeitimus buvo atsižvelgta ir tas politinis susitarimas, kuris dabar yra jūsų rankose ir pirmykštis komisijos pasiūlymas e, dabar beveik nepanašus vienas į kitą. O tai yra mūsų nuopelnas. Prane, pranešėjai dar kartą suteiksiu žodį. Pamiršau tik tai vieną dalyką, norėčiau informuoti komitetą, kad e, rugsėjį plenarinėje sesijoje balsuosime tik tai dėl e, kokybės schemų. E, esu tikra, kad visi apie tai jau žinote, kad kalbant apie tarybos reglamentą dėl prekybos standartų, mums tebe reikia dėrybinių įgaliojimų iš tarybos. Taigi rugsėjį dėl šito reglamento nebalsuosime, tik tai dėl pirmo punkto balsuosime. Panas Smita. Ačiū pirmininkė. Aš galvojau, ar nevertėtų piktai kalbėti, bet iš Britų salų ir taip piktai šnekančių labai daug yra, tad širit prie to daugiau dar nepridėsiu. Norėčiau pasveikinti e, su to, kad tai puikiai dirbote rengiant šitą dokumentą, puikiai dirbama buvo su, visomi, su visom e, frakcijom e, komitete. E, iš tiesų dokumentą nebuvo lengva parengti, šimtų procentų nepasiekėm to, ko norėjom, turime labai realiai tai vertinti. E, ir, ir E, tiesą sakant, taip nėra, kad įtikinom tarybą padaryti tai, ko nenori jie daryti. E, savo gamintojų piliečių vardu pasiekėme e, kai ką, bet iš tiesų nepasiekėm savo kaip komitetų išsikeltų tikslų apie daug ką galima kalbėti teigiamai, pavyzdžiui, tiesioginė e, priekyba, tie, tie tyrimai, jų norėtumėm galbūt anksčiau. Dėl e, tikimo valdymo nieko nepasiekėme, kaip politikai e, mes žinome, kiek vertingi politiniai pareiškimai. Ir bijausi, kad ilgainiui pasirodys, kad tas pareiškimas bevertis ir kartais realpolitik e, iš tiesų diktuoja e, sąlygas, bet svarbu, kad e, neapgaudinėtumėm savęs. Agro Europą pirmininkė, jūs čia sakote, kad tai parodo pridėtinę vertę bendro sprendimo prieimimo, bet ne, nesu tikras, kad taip yra svarbu, kad būtumėm re, realistai ir taryboje e, derantis vėliau e, nebus e, lengva. Mano frakcija nepritarė visam kompromisui ir mes pasiliekam savo teisę toliau teikti pakeitimus. Ačiū. Galbūt teigiama dvasia Na, galbūt galėčiau ką, kai ką pridurti, pritarčiau tam, galbūt sakė panas e, Smitas, Hermanas Dorfmanas turbūt tai vėliau pasakys. Na, produktai iš kalnuotų vietovių yra e, prievalė čia valstybių narių. Bet kartais tie produktai uh, uzurpuoja uh, programas. Uh, Ponas Dorfmanas. Turbūt galiu kalbėti trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai Iračiui už atliktą darbą. Pastaraisiais mėnesiais, manau, tikrai puikiai bendradarbiavome, patvirtinome parlamento poziciją ir tai padėjo mums daugeliu klausimų. Mums e, pavyko e, pasiekti rezultatų daugeliu temų Nustebino žaliųjų e, pozicija, nes e, per praėjusių mėnesių darbą jie tokios pozicijos nereiškia, tačiau, žinoma, bus e, balsuojama ir tikiuosi, kad pirmo svarstymo metu pavyks patvirtinti poziciją. Tiekimo valdymas, kiekių kontrolė, tais klausimais padarėme žingsnelį į priekį, bet tai tik nedidelis žingsnelis. Ir tikiuosi, kad Mišelio Danteno pranešime pavyks dar žengti vieną žingsnį į priekį ir įtikinti tarybą, kad programavimas naudingas gamintojams, įtikimo valdymas yra svarbus dalykas. Tad tai e, vienas klausimas, kuris nepatenka į šito teisės akto taikymo sritį. Uh, Tačiau mano politinė frakcija pritarė tam, kas pasiekta. Smitas. Aš kalbėsiu trumpai, bet negaliu nepakomentuoti. Mūsų frakcija labai laikėsi nuseklios pozicijos e, svarstant šios klausimus. Mes tikrai nepritarėme šiai daugumos pozicijai ir tai nėra naujiena šiandien. Dėkuoju Smith, dabar Brita Reimers. Generalė Pleva, kiek tai konoj po to generalinio direktorato atstovų. Labai ačiū, noriu padėkoti pranešėjai, kuri dirbo labai sažiningai ir kruopščiai. Ne visada tai buvo labai paprasta, todėl kad kartais tiesiog atrodė, kad nuleisim rankas ir nebetęsime savo darbų, o pranešėja sutelkė visą savo kantrybę, kad vis dėlto stumėtumėmės į priekį. Manau, kad trialogo rezultatams galime pritarti. Kita vertus, aš džiaugiuosi, kad e, pateikimo į rinką taisyklės yra įtrauktos į bendrą pasiūlymą ir tai temai skirta pakankamai dėmesio. E adesso Janus Pleva. Ačiū, Britan. Dabar Janis. Komisija. The Commission welcomes the trilogue on 20 Komisija teigiamai vertina birželio 20 kompromisą ir birželio 25 darbo grupės parengtą poziciją. Kalbant apie pačias dėrybas, dėkoju už labai ben, puikų bendradarbiavimą su šešėlinės pranešėjais trialogo taryboje metu. Noriu padėkoti visiems asistentams ir e, agri sekretariatui. Dabar pasiektas susitarimas yra puikiai subalansuotas ir visus tenkinantis kompromisas. Galime pasakyti, kad ateities žemės ūkio produktų kokybės schemų reglamentas savaip ženklins visą bendrą žemės ūkio politiką. Mes atsižvelgėme į Žemės ūkio reikalų komiteto pageidavimus. prekės, ženklos, e, prekės ženklai dėl saugomo e, geografinių nuorodų e, buvo patvirtinti, taip pat atsižvelgėme į apdorotų produktų reikalavimus, dabar bus registruojami ženklai be jokių išlikų. Pasirinktos kokybės schemos kalnų vietovių produktams e, taip pat buvo suformuoluotas taip, kaip pageidavo komitetas. Visas kokybės schemų paketas yra suderintas ir su Lisabono sutartimi. Mes e, tikimės, e, kad šis reglamentas leis įvairinti gaminamą žemės ūkio produkciją. Komisija teigiamai vertina pasiektą politinį susitarimą ir tikiuosi, kad jūsų komitetas ir Europos parlamentas greitai patvirtins e, šį pasiūlymą. E, Pleba. Dėkuoju. Ponui Pleba, o dabar yra čia. Tiesiog norėčiau dar kartą padėkoti E, kiekvienos frakcijos atstovams. Ir aš tikiuosi, kad rugsėjo mėnesį mes pasieksime galutinį tašką. Svarsydami šį dokumentą dėkoju ir ačiū. Dabar persime prie 15 darbo tvarkės klausimo. Turime gerų naujienų. Kalbėsime apie tarybos reglamento reglamentą dėl nuostatų susijusių su bendrosios išmokos schema ir parama vynmečių augintojams. Pranešėjas yra ponas Dorfman, įvyko labai svarbus trialogas. Liepos ketvirtą dieną, praėjusią savaitę Strasbūrė, trialogas įvyko labai sklandžiai, buvo pasiektas sutarimas įtraukti beveik visus mūsų komiteto pakeitimus į galutinį dokumento variantą. Herbertai, prašom. Ačiū pirmininkė. Išties yra taip, kad šis pranešimas yra pirmasis pranešimas žemės ūkio e, politikos reformų pakete. Jau dabar esame tam tikrų pakeitimų nacionalinėme vokė e, dėl bendrosios išmokos schemos ir paramos vienmedžio augintojams. Noriu padėkoti visiems e, dirbusiems rengiant šį pranešimą, dėkoju šešėliniams pranešėjams, taip pat e, mūsų sekretariato darbuotojams. Labai Jums ačiū. Balsuojant komitete mes kiek pakeitėme komisijos pasiūlymą. Visų pirma, sprendimą dėl to, ar nacionalinis vokas bus naudojamas tiesioginiai paramai pagal pirmąjį ramstį. Mes šią paramą padalinome e, per du metus. Tuo tarpu komisijos pasiūlymas e, buvo toks, kad valstybės narės turėtų priimti sprendimą jau dabar, o mes dabar išsiderėjome dėl papildomo laiko ir tik 2013 metais reikės priimti galutinį sprendimą šio klausimu. Tokiu būdu užtikriname, kad sprendimas bus priimamas e, dėl paramos pagal pirmąjį ramstį. Darybose su komisija mums pavyko pasiekti, kad būtų perimti visi Europos parlamento pakeitimai tiesa su nedidelėmis kalbinėmis e, arba teisinėmis korekcijomis, tačiau iš esmės buvo atsižvelgta į visus Europos parlamento E, pasiūlymus. Vienintelė išimtis yra kolegės Lulink pakeitimas, kuriuo buvo siekiama pinigus iš nacionalinių vokų paskirstyti nesilaikant konvergencijos kriterijų valstybėse narėse. Komisija aiškiai pabrėžė, kad e, tokios schemos laikytis negalima, todėl kad finansinių išteklių padalymas valstybėms narėms vyksta dar iki kiekvienos valstybės narės e, priimto sprendimo. Tai reiškia, kad nacionaliniai vokai yra perdodami pagal bendrosios išmokos schemą prieš tai, kai valstybė narė priima sprendimą. Tai yra pirmiausia, sprendimas yra priimamas ES lygmeniu. Todėl um, finansiniai ištekliai esantis e, nacionaliniuose vokuose negali būti dalyjami laikantis konvergencijos kriterijų. Tiesa, Mes e, pasiekime, kad ši procedūra dar kartą yra e, peržiūrima ir mes e, manome, kad dėl tų konvergencijos kriterijų ir atsižvelgimo į juos grinai techninių požiūrių nebuvo galima įtraukti šio pakeitimą. Aš tikiuosi, kad balsuojant rudenį mums pasiseks pirmojo svarstymo metu patvirtinti šį pranešimą. Ačiū. Grazie Herbert, quindi due trilogi. Dėkuoju Herbertai. Labai svarbus trilogas, kuris praėjo sklandžiai. Regis nėra kolegų norinčių pasisakyti šiuo klausimu. Neturime komisijos atstovų taip pat. Todėl šis klausimas jau yra aptartas, kalbu apie 15 darbo atvarkės punktą ir dabar turime šiek tiek daugiau nei pusvalandį laisvo laiko, 11 val. prašau grįžti, kadangi pas mus lankysis Kipro žemės ūkio ministras Sofoklis Aletraris. Jis pristatys Kipro pirmininkavimo programą. Taigi posėdis yra nutraukiamas iki 11 valandos.

Iniziamo, iniziamo innanzitutto dando il. Pradėsime posėdį. Norėčiau labai nuoširdžiai pasveikinti tarybos atstovą, Kipro žemės ūkio reikalų ministrą Sofoklį Aletrarį. Jis šiandien pristatys Kipro pirmininkavimo darbo programą. Gerbiamasis ministrė, Iš tiesų, dabartinis laikas yra labai svarbus Europos žemės ūkiui ir jūs perėmėte pirmininkavimą, kuomet yra vykdoma BŽUP reforma ir kai mūsų komitetas formuoja savo poziciją, kuria remsis dėrybose su taryba. Kaip žinia, pakeitimus dėl reformos pateikti, reikia pateikti iki Liepos 13 dienos ir mes esame sulaukę daugiau nei 1100 pakeitimų. Taigi aš manau, kad mes turėsime labai glaužiai bendradarbiauti, keisdamiesi informaciją ir stengdamiesi geriau suvokti e, tarybos poziciją. Tikimės, kad jūs suprasite ir mūsų poziciją, ir mūsų dėrybos nuo to tik palengvės. E, žinoma, gerbiamasis Sofoklė yra ir kitų svarbių svarstytinų dokumentų ir aš tikiuosi, kad jūs apie juos užsiminsite. Ir aš tikiuosi, kad mūsų bendro darbo pradžia bus tikrai puikia. Praėjusią savaitę, Liepos ketvirtą dieną, mes sustikome pirmą kartą ir trialogas dėl bendros išmokos schemos ir paramos vynmedžių augintojams buvo išties sėkmingas. Taigi dėkoju Jums atvykus į šį posėdį. Sveikiname Jūs atvykus į parlamentą. Linkime Jums viso ko geriausio pirmininkavimo laiko. Prašom. Kyrie Proedre, aksiotima mėly. Pone pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai, ponius ir ponai. Man didžiulė garbė ir malonumas šiandien pristatyti tarybos prioritetus žemės ūkio sferoje per artimiausią pusmetį. Kipras, kaip ir mininkaujanti šalis, siekia vaisingo mūsų ir jūsų bendradarbiavimo. Mes tikimės dirbti teigiamą dvasę, kaip ir buvo per pastarąjį pusmetį. Pone pirmininkė, nuo praėjusiu metu spalio mėnesio yra kalbama apie komisijos pasiūlymą dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos. Komisijos narys Čiološ pradėjo šias diskusijas ir tai yra pagrindinis dėrybų parlamente ir taryboje klausimas. Šiuo metu mes susidurėme su reformos keliamais iššūkiais. Mes turime atliepti Europos ūkininkų, piliečių ir mokesčių mokėjų lūkesčiams. Ir dabar mūsų institucijos pasistumėjo į priekį, formuodavos savo pozicijas dėl BŽUP reformos paketo. E, taryboje e, buvo žengtas labai svarbus žingsnis į priekį, buvo pristatyta Danijos E, pažangos ataskaitą birželio viduryje. Parlamentas taip pat ženkliai pasistumėjo pirmin, rengdamas pranešimų projektus. Ir parlamento pranešėjai, ponas Kapalas Santos, ponas Dantan ir ponas Lavija rengia svarbius dokumentus. Mes susid su susidomėjimu seksime jūsų komiteto darbą ir lauksime galutinių baigiamųjų pranešimų. Kipro, Kipras, kaip ir mininkaujanti šalis, yra pasirengusi darbui. Mes esame numatę renkti intensyves diskusijas ir darybas įvairiais lygmenimis. Remiantis Danijos pažangos ataskaitą, mes tęsime darbą ir toliau tikslinsime ir aiškinsime tarybos pozicijas dar likusiais neišspręstais klausimais. Darbas mūsų laukia iš ties didelis, dar reikia labai daug ką padaryti. Kalbant apie ministrų lygį, kitą savaitę taryboje įvyks pirminės diskusijos dėl kaimo plėtros ir bendro rinkos organizavimo. Taip pat esame numatę surenkti ir kitas diskusijas bei kitus posėdžius. Mūsų tikslas yra pasiekti tai, kad taryba lapkričio mėnesį sutartų dėl bendro požiūrio, dėl kiekvieno reglamento projekto. Tokio sutarimo mes sieksime taryboje, o tai palengvins svarstant su reforma susijusius klausimus, taip pat ir aspektus susijusius su daugiametė finansų programa, kurią svarstys valstybių ir vyriausybių vadovai. Mes tikimės, kad Europos vadovų tarybos posėdėje gruodžio mėnesį pavyks ženkliai e, ir ryštingai pasistumėti į priekį visais šiais klausimais. Ponios ir ponai, Mūsų e, bendradarbiavimas su jūsų komitetu iš ties yra sėkmingas. E, pirmiausia, galima kalbėti apie reglamento projektą dėl paramos vynmedžių augintojams. Jau Strasbūre Liepos 4 dieną trialogo metu mums pavyko pasiekti sutarimo. Dabar mes lauksime parlamento plenarinės sesijos ir tikimės, kad bus pritarta šiam teisės aktui jau pirmojo svarstymo metu. Mes tikimės, kad tai įvyks jau rugsėjo 10-12 dieną numatytai plenarniai sesijai. Dėl tiesioginių išmokų praėjusią savaitę taip pat buvo priimtas sprendimas kalbant apie šios reglamus, e, reglamentus dėl tiesioginių išmokų ir vynmedžių augintojų paramos, abiejais atvejais yra galimybė, kad jie įsigalios 2013 e, m. sausio 1 dieną, taigi laiku, kaip ir buvo numatyta. Bendros žemės ūkio politikos reforma negali būti vykdoma atsietai nuo kitų klausimų. Tvari, efektyvi ir veiksmingai veikianti žemės ūkio sistema yra labai svarbi siekiant patenkinti reikalavimus tiek Europos lygių, tiek ir globalių lygių. Mums reikalingos bendros ir nuoseklios galimybės spręsti iššūkius susijusius su e, maistu. E, maisto standartai, kodeks alimentarius yra labai svarbus ES piliečiams. Šių standartų ir reikalavimų tikslas yra užtikrinti mūsų maisto saugumą ir pažangę praktiką maisto prekybos sferoje. Kodeks alimentarius maisto standartai yra tiesiogiai susiję su tarptautinė maisto priekyba ir jie daro didžiulį poveikį ES vykdomai priekybai. Per pirmąjį 12 metų pusmetį Danija, kaip pirmininkaujanti šalis, nuveikė įspūdingą darbą Jie dirbo ties tarptautiniais standartais, taip pat Danijai pavyko e, padidinti ES turimą įtaką šioje srityje. E, dėl ribotų išteklių Kipras paprašė pagalbos iš Danijos ir Danija sutiko tęsti e, savo darbą ir antrąjį 2012 metų pusmetį. Aš esu įsitikinęs, kad e, Danija ir toliau gins ES e, interesus ir stengsis išsaugoti aukštos kokybės ES maisto standartus. Labai svarbus e, horizontalus projektas yra susijęs su suderinimu su Lisabono sutartimi. Čia aš turiu omenyje e, komisijos pasiūlymą dėl bazinių, pagrindinių deleguotojų ir įgyvendinančiųjų teisės aktų. Visiškai nesiniai mūsų institucijos pradėjo e, renkti trialogus įvairiais klausimais. E, vienas iš jų yra atokus regionai, e, smulkios salos Egėjo jūroje ir ekologiška žemdirbystė. E, turint 20 mėnesių patirtį, galiu pasakyti, kad institucijos dabar supranta, koks svarbus yra šis institucinis klausimas. Taryba labai daug dėmesio skiria tam, kad būtų sukurti vienodi įgyvendinimo standartai visiems ES teisės aktams. Grįžtant prie labiausiai nutolusių, atokiausių regionų, Danija buvo surengusi trialogo posėdį, kurio metu tiek Europos parlamentas, tiek ir taryba. apibrėžė kur kas aiškiau svarstomus dokumentus. Tačiau po šio trialogo nepavyko pasiekti tolesnės pažangos. Taryba yra pasirengusi tęsti darbą ir kaip galima greičiau išspręsti šį klausimą mūsų pirmininkavimo metu. Tuo pat metu bus svarstomi klausimai susiję ir nedidelėmis salomis Egėjo jūroje. Dėl ekologinės žemdirbystės Danija, kaip pirmininkaujantys šalis, ypatinga dėmesį skyrė šiam klausimui. Mano pirmtakas kartu su Europos parlamentu per tris neformalius trialogo susitikimus ieškojo galimybių surasti kompromisą pirmojo svarstymo metu. Nepaisant to, kad beveik visi klausimai e, buvo išspręsti, liko keletas e, klausimų, dėl kurių abi institucijos nesutarė. Ir pagrindiniai nesutarimo klausimai buvo susijęs su dviem straipsniais. Taigi Danija kaip ir minikaujantį šalis, pateikė kompromisinį sprendimą. Deja, Europos parlamentas nepritarė tokiam pasiūlymui pirmojo svarstymo metu. Dabar jau praėjo 18 mėnesių nuo to laiko, kai komisija pateikė dokumentą. Todėl dabar mes visi kartu sąžiningai turėtume stengtis ieškoti kelio į priekį ir sprendimo. Galiu Jūs patikinti, kad Kipras pirmininkavimo metu sieks žymios pažangos, svarstant visus dokumentus susijusius su sudarinimu su Lisabonos sutartimi. Visi mes siekiame sėkmingų rezultatų, kurie galėtų būti pritaikyti praktikoje. Dėl priekybos standartų, kaip jūs žinote, mūsų pozicija yra aiški dėl visų klausimų, įskaitant ir bendrų priekybos standartų atšaukimo. Dabar dėl kitų dviejų klausimų, dėl kai kurių priekybos standartų taikymo apimties ir dėl privalomo pranešimo apie kilmę. Mes e, esame įsipareigoję, e, kad būtų vykdoma pardavimų kontrolė. Mūsų nuomonė tai yra labai svarbus klausimas, e, svarbus ir parlamentui. Šiuos klausimus mes ketiname nagrinėti svarstydami BŽUP reformą. Dabar žemės ūkio produktų skatinimas, propagavimas yra labai svarbus siekiant žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo ir maisto perdirbimo sektoriaus. Svarbus klausimas. Mums yra svarbu įvykdyti gerą BŽUP reformą. Todėl pirmininkaujantis šalis visiškai e, pritarė propagavimo politikai, apie kurią buvo pradėta kalbėti 2011 m. Liepą. Pirmiausia, komisija 12 metais, 13, 12 metais paskelbė komunikatą dėl žemės ūkio gaminių propagavimo. Mes tikimės, kad dabar Jau paskelbus komunikatą bus tęsiamos diskusijos ir mes ketinamės, kad teisės akto pasiūlymą komisija pateiks iki šių metų pabaigos. Gyvulių sveikata yra kita sritis, taip pat maisto produktai, gyvulinės kilmės maisto produktai ir gyvulinkystė. Komisija yra numačiusi pateikti ne vieną svarbų teisės akto pasiūlymą projektą, kurį svarstys pirmininkaujantis šalis. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie gyvulinkistės teisės aktų peržiūrą. Šiuo metu e, teisės e, nuostatos šioje srityje yra išdėstytos 11 teisės aktų. E, Komisija stengsis užtikrinti nuoseklumą, kad užtikrintų įgyvendinimą ir teisinį aiškumą. Teisės akto pasiūlymai yra teikiami pagal įprastinę teisėkuros procedūrą, pagal Lisabonos sutartį. Kitai žodžiai tariant, kalba eina apie bendro sprendimo procedūrą tarp parlamento ir tarybos. Kitas pasiūlymas yra susijęs su maisto gaminimo sektoriumi. Kalba eina apie maisto ir pašarų standartus. Pagrindiniai teisės aktai šioje srityje buvo patvirtinti 2004 metais, jie yra žinomi kaip sveikatos klausimų paketas. Ir e, ši politika apima viską, nuo ūkio iki pat galutinio vartotojo. Europos parlamentas, taryba ir Europos komisija nori kad būtų parengtas pranešimas šiuo klausimu praėjus trims metams nuo teisės aktų vykdymo pradžios. Nuo 2009 metų jau yra sukaupta pakankamai patirties ir tokia ataskaita bus pateikta parlamentui ir tarybai, kad būtų peržiūrėta ir įvertinta parama, sukaupta patirtis. Mes tęsėme diskusijas ir susitikimus su suinteresuotaisiais asmenimis, su partneriais dėl reformos. Kaip žinia, spalio mėnesį bus pateiktas naujas pasiūlymas. Mes tikimės, kad jis bus e, paprastesnis ir numatys gan konkrečias gairias ir kryptis, kurios e, sumažins administracinę naštą ir išsaugos vartotojų apsaugos aukštus standartus. Trečias pasiūlymas, kurio mes tikimės, yra tikriausiai ambicingiausias. Tai yra naujas integruotas ES teisės aktas dėl gyvulių sveikatos gerovės. Mes tikimės, kad tame pasiūlyme bus kalbama ir apie augalų e, bei sėklų gerovę. Tokie teisės aktai siekia užtikrintis paprastesnį gyvulių gerovės standartų įgyvendinimą. Taip pat pagrindinis aspektas yra skirtas prevencijai. Kaip man buvo pranešta, galbūt bus vėluojama pateikti šių priemonių paketą, bet aš asmeniškai tikiuosi, kad Na, žiūrint į komisijos pastarąjį darbą, mums pavyks pasiekti pažangos ir aš tikiuosi, kad abi institucijos galės pradėti darbą laiku, o tas mūsų bendras darbas atneš naudos ūkininkams ir gyvulių augintojams bei, žinoma, galutiniams vartotojams. Danija, kaip ir mininkaujantis šalis, pateikė pasiūlymus dėl raguočių elektroninės ženklinimo sistemos ir jautienos produktų bei gyvulių gabenimo sąlygų. Mūsų šalis tikisi teigiamai ir konstruktyviai tęsti bendradarbiavimą su parlamentu, kad būtų priimti bendri sprendimai. Pone pirmininkė, aš baigdamas norėčiau Jūs patikinti, kad Kipras savo pirmininkavimo metu per ateinantį pusmetį tęs atvirą dialogą su Europos parlamentu. Toks atviras dialogas yra geras pagrindas siekiant ambicingo darbo ir bendro sutarimo per šį ateinantį pusmetį. Dėkoju už dėmesį. Esu pasirengęs atsakyti į parlamentarų klausimus. Ačiū. Grazie, prezidente. Ačiū. Ačiū, mielas Sofokli, už tai, kad pristatėte labai ambicingą programą. Mes tikimės labai konkrečių rezultatų. Apsidžiaugiau klausydamas, kad vienas iš jūsų prioritetų pirmininkavimo programoje yra teisės aktų suderinimas su Lisabono sutartimi. Mums nepavyko sutarti su pirmininkaujančiomis Vengrija, Lenkija ir Danija Ir praėjusią savaitę Strasbūrę balsavome dėl šešių teisės aktų, dėl derinimo su Lisabonos sutartimi. Ir tikriausiai žinote, kad 95 procentai visų parlamento narių pritarė mūsų komiteto pateiktam pasiūlymui dėl derinimo. Kai kurie kolegos jau įsiregistravo kalbėtojo sąraše Albertas tada Luis Kabulas. Labai ačiū, pana pirmininkė. E, pone ministrė, pone tarybos pirmininkė, noriu padėkoti už tai, kad šiandien atvykote į Agri komitetą. Ir šiandien dalies kolegų ir kolegių nėra, ponė ministrė, tačiau e, tai vyksta ne dėl to, kad e, daugam neįdomus jūsų vizitas, tačiau šią savaitę um, yra ta savaitė, kai baigėsi pakeitimų pateikimo terminas. Aš pat 75 pakeitimus pateikiau susijusiu su antroju ramščiu. Taip jau yra, kad daug kolegų dabar um, labai intensyviai dirba. O kita vertus gaila, kad e, komisija ne visada atsižvelgia į parlamento pasiūlymus ir labai džiugu, kad Europos parlamentas vis dėlto gali e, kai ką pakeisti. Mane nustebino tai, kad jūs e, kalbėjote apie tai, kad Kipras buvo vienintelė valstybė, kuri labai teigiamai įvertino teisėkuros darbus e, šioje srityje kitos šalys kritiškai įvertino šios darbus. Tuo tarpu mes vis dėlto manome, kad yra tokių pasiūlymų, kurie praktikoje bus neįgyvendinami. Nepaisant to, ALP frakcijos vardu noriu palinkėti Jums, ponė ministrė, ko geriausios kloties. Tai bus labai svarbus metai, svarbus pusmetis tiek BŽUP ateičiai, e, O kalbant apie 2013 metus, dabar kaip tik turime surasti tinkamą sprendimą. Aš tikiuosi, kad mums pavyks laiku įgyvendinti visą teisės aktų paketą. Aš pavėlavau į posėdį, nežinau, ar jūs kalbėjote šią temą, todėl noriu dar kartą paklausti jūsų. Kaip jūs vertino, vertintumėte, ką manote, ar žemės ūkio finansavimas po 2013 metų bus suderintas šį pusmetį? Nes mes komitete sutarėme visi, kad nors bus svarstami teisėje, kuros pasiūlymai bus balsuojama dėl jų, tačiau galutinis sprendimas, ponė ministrė, bus priimtas tik tuo met, kai bus aišku, kaip atrodys bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas po 2013 metų. Aš e, esu iš pietų Vokietijos, iš Bavarijos ir savo žemdirbiams e, dažnai sakau taip, kad po 2013 metų 20 procentų sumažės finansavimas, o 30 procentų padidės biurokratija ir 25 procentais padidės e, bendri reikalavimai. Todėl, e, ponė ministrė, labai aišku tai, kad komisijos pateiktas pasiūlymas e, dėl papildomų sąlygų, e, tas pasiūlymas ūkininkams tiesiogiai reikš, kad finansavimas bus apkarpytas. Aš nemanau, kad galime kalbėti apie tos 7 procentus skirtus gamybai, nes vienaip ar kitaip e, daug sąnaudų bus e, sunaudojama gaminant žemės ūkio produkciją. Turite įtikinti komisiją, kad e, jei norime tvarios žemės ūkio politikos, tai negalime įgyvendinti tokių pasiūlymų, negalime leisti, kad ES bus remiamas e, žemės ūkio produktų negaminimas arba gamybos apimčių sumažinimas. Savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mes pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su jumis, kai kurie kolegos e, jau su jumis dirba, mes užmesgime kontaktus ir tikiuosi mm, gero bendradarbiavimo su jumis. Ačiū. Ačiū, Albertai. Dabar žodis Luis Kapola Santos. Savo frakcijos vardu aš taip pat norėčiau pasveikinti ministrą atvykusių mūsų komitetą. Sėkmės jums pirmininkaujant. Pradedate pirmininkauti gerais ženklais. Vertinu ministro išreikštą susirūpinimą per pastarąją mėnesį e, jūsų diplomatinio personalo išreikštą susirūpinimą. E, aišku, e, pareiškėte, kad dirbsite ir su pirmininkausia Danija, ir su politinių frakcijų atstovais, pranešėjais, iš anksto įsiklausysite jų nuomonę, tai labai džiugina. Ir tikimės, kad Europos parlamento nariai jums galės atsilyginti už tokį gražų politinės valios gestą. Dėl jūsų prioritetų, suprantu, pirmininkaujantis Kipras norėtų pradėti darbą nuo reglamentų, kurie mažiausiai problematiški, nes mes žinome, kad kai kalba eina apie sudėtingas dėrybas, sudėtingiausi klausimai paliekami pabaigai. Uh, Tačiau aš norėčiau prisidėti prie e, kolegos e, Deso išsakyto nerimo dėl BŽP finansavimo ir perspektyvų. Čia būtų paskirstimo klausimas labai svarbus ir politiškai būtų labai pozityvu, jei pavyktų politiškai susitarti kaip įmanoma greičiau dėl svarbiausio, kontroversiškiausio politinio klausimo, o tai e, yra paskirstimo e, klausimas. Tikiuosi, jog čia pavyks pasiekti pažangos ir kad tai neapsunkins dėrybų kitais klausimais. Ir čia, ministrė, norėčiau sužinoti e, jūsų nuomonę šio jautriu paskirstimo klausimo. Norėčiau patarti tai įtraukti į jūsų politinių prioritetų sąrašą. Uh, kad e, jūsų pirmininkavimą lydėtų sėkmė ir e, esu tikras, kad metų pabaigoje čia galėsime jūs pasveikinti su e, pasiektais jūsų darbo rezultatais, su vykdytais įsipareigojimais. Mišelis Dantenas, po to Džovanis Lavyje. Mišelė, prašom. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas ministrė. jei turėtumėm programą, kurioje būtų įsipareigojimai tam e, tikrose sritise, tai būtų labai gerai. Norėčiau užsiminti apie suderimą, kalbant apie bendrą rinkos organizavimą. Jau porą mėnesių parlamentas dirbo to klausimu, pareiškė savo e, poziciją, dėrybininkai aktyviai dirbo pirmo, pirmo svarstymo metu. Buvo balsuota. O, ministrė, ką jūs padarysite, kad taryboje jūsų kolegos judėtų į priekį tuo klausimu? Europos parlamentas yra bendras sprendimu priemėjas, bendra teisė kūrininkas ir mes norime aktyviai vykdyti šitą funkciją, nenorime tik tai e, prisidėti, nebū, nenorime būti vien tik tai pagalbininkais, kalbant apie bendrą rinkos organizavimą. Nuo paskutinės e, BŽP reformos pasaulis labai pasikeitė ir nepakanka vien valdyti rinko, jei norime užtikrinti gamintojų saugumą. Dabar daug didelių valstybių bandro, bando iš naujo apibriežti savo žemės ūkio politiką. Dabar besivystančios šalės tapo pagrindinė mūsų konkurentėm daugelį rinkų. Pavyzdžiui, Brazilija nusprendė uh, žymiai e, ženkliai padidinti savo žemės ūkio e, biudžetą, o jei pažvelgtumėm į JAV, tai naujausi skaičiai yra kur kas didesni palyginti su to, kas buvo iki reformos. JAV didina uh, pagalba ūkininkams, tai labai jiems naudinga, e, o paradoksas yra e, tas, kad ES kėdina atsisakyti rinkos valdymo BŽP e, kontekste. Rinkos valdymo tikslas buvo apsaugoti gamintojus, bet sutartis numato, kad turėtume apsaugoti vartotojus. Nepamirškime, kad uh, sviruoja vartotojų kainos ir nuo kainų sviravimo labiausiai neapsaugoti yra vartotojai. Jie labiausiai pažeidžiami. Pavyzdžiui, paimkime pieno kainų krizę. Vyko kai kurių perdirbtų produktų kainos sprogimas, tai reiškia, kad vartotojai atėję į parduotuvės turi rinktis kitus produktus. Ir mes turėtume jūs paraginti priminti kolegoms taryboje, kad Europa negali viena vykdyti 20, bet ne 21 amžiai tinkančios politikos. Ačiū Mišelė, Giovanni Lavija. Sincero ringraziamento alla prezidentė. Labai ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti Kiprui, kaip pirmininkaujančiai šaliai, už šią informaciją, kuri rodo, ko mums tikėtis per ateinantį pusmetį. Žemės ūkio sektoriuje. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie bus esminiai mums siekiant reformuoti bendrą žemės ūkio politiką. Pirmasis nėra, neįeina tiesiogiai į e, mūsų svečio kompetenciją, tačiau e, aš kalbu apie spartesnį darbą tvirtinant bendrą finansinę programą. E, žinoma, kad parlamentas nebalsuos dėl šių svarbių klausimų, kol nebus priimtas sprendimas dėl daugiametės finansinės programos. Sklando gandai ir jie nėra tokie jau geri. Danija pirmininkavimo pabaigoje nepasiekia pažangos, kurios tikėjomės. Buvo daug diskutuojama, tačiau dėrybų metu nebuvo pritarta pozicijai, kuri galėtų mus e, pastumėti pirmin, taigi nebuvo konkrečių patvirtintų skaičių ir sumų bendrųjų reikalų taryboje. Akivaizdu, kad yra labai sudėtinga peržiūrėti visus klausimus susijusius su daugiamečių programų finansavimu. Taigi situacija yra gan sudėtinga, nes galime vėluoti ir su darbu dėl BŽUP reformos. Aš manau, kad reikia didžiulio postumio šioje srityje, kad galėtume sulaukti laiku praktinių rezultatų. Antras dalykas, apie kurį jūs kalbėjote, savo įvadinėme žodėje dėl suderinimo su Lisabono sutartimi. Žinoma, kad iš pradžių pradedant tokį darbą gal ne viskas einasi taip sklandžiai. Praėjo 18 mėnesių mes kol kas darbo dar nebaigėme. Lenkija pirmininkavimo metu surengė labai daug susitikimų, kurių metu buvo siekta suderinimo uh, E, su Lisabono sutartimi, buvo kalbama apie reglamentus, kurie yra tiesiogiai susijęs su BŽUP reforma. Danijos pirmininkavimo metu taip pat buvo siekiama sprendimo ir tai gali neigiamai įtakoti bendrą BŽUP reformos tvarkaraštį. Vienas iš tokių rez vienas iš dalykų, kuriuos aš noriu pabrėžti, yra daugybė pateiktų pakeitimų susijusių su suderinimu. Pakeitimus pateikia daugybė Europos parlamento narių. Taigi mums reikės spręsti vykdant BŽP reformą ir suderinimo klausimus. Turime E, tokį tvarkaraštį, kuris mus jau ima spausti. Žinoma, kad tai yra susijęs su techninė reformos pusė, bet, e, kaip jau ir sakiau, Lisabonos sutarties sudarimo klausimai yra labai svarbus. A, e, toliau. Aš pats buvau pranešėjas ir mes galiausiai diskusijų metu suformavome poziciją, buvo rengiama, la, rengiamas Lion pranešimas, DES pranešimas ir mes aiškiai kalbėjome apie supaprastinimo būtinybę ir iš ankstinio perspėjimo sistemą, kuri sumažins ūkininkų baudimo rizika dėl netyčinių klaidų ir nelaimingų atsitikimų. Mes turime pasirūpinti, kad e, nuobaudos ir sankcijos būtų proporcingos. E, šiame komitete mes šios klausimus esame svarstę ne vieną kartą ir nenorėtume, kad tos sankcijos būtų sustiprintos, ypač tais atvejais, kai klaidos yra netyčinės. Mes turime aiškiai skirti netyčinės klaidas, kaip pavyzdžiui, ūkininkas nebuvo išsamei susipažinęs su teisinėmis nuostatomis bei tyčinės klaidas, tokias kaip sukčiavimą ir taip toliau. Tokios netyčinės klaidos turėtų būti traktuojamos visiškai kitaip. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad Tikiuosi, jog taryba ir pirmininkaujantys šalis su mumis per ateinantį pusmetį bendradarbiaus. Ačiū. Tai buvo trys pranešėjai, trys koordinatoriai, kurie ką tik pasisakė, o dabar suteiksime žodį Jorgos Papastamkos, parlamento vicepirmininkų ir Marijad Maginės po to. Prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū Žemės ūkio ministro tarybos pirmininkui ministrui Eletraris. Pritariu tam, ką sakė ponas Albertas Desas, APP e koordinatorius. Iš tiesų, mums reikia tvirtos bendros žemės ūkio politikos, kuri būtų mažiau biurokratiška, o tam, kad biurokratizmą sumažintumėm, manau, jūs galėtumėt žengti pirmosius žingsnius tą linkmę, kad ateityje turėtumėm BŽP, kuri būtų iš esmės supaprastinta, kurią būtų nesudėtinga įgyvendinti. Pritarčiau tam, ką sakė Giovannis Lavija dėl suderinimo su Lisabono sutartėm. Taip, 18 mėnesių sprendžiami tarp instituciniai e, klausimai ir labai aiškiai reikėtų pasakyti, kad suderinimas uh, nėra vien tik tai tarp institucinio bendradarbiavimo klausimas. Tai diktuoja bendras tarp institucinis bendradarbiavimas siekiant susitarimo tarp dviejų institucijų. Ponas Dantenas kalbėjo apie išorinį BŽP e, frontą, tai svarbis rytis, svarbi dimencija, bet norėčiau kai ką pridurti. Vakar vakarė nevau su parlamento vicepirmininku, pirmininku, e, naujosios Zelandijos delegacijos atstovais. Sutikimas buvo puikus. Ir e, jo metu supratau vieną, kad kalbant apie mūsų svarbiausius eksporto produktus. Vienas e, iš jų būtų vynas. Ir kai kalba eina apie Naująją Zelandiją, labai draugišką e, šalį. Tai e, iš jos vyno Europos restoranuose neužsisakysi. Aš turiu savo nuomonę to klausimo, bet vis dėlto yra tas išorės uh, frontas ir turime rodyti savo atsakomybę pasaulio rinkose, kalbant apie žemės ūkį. Ne vien e, Europa e, turi teikti sėkmingas koncesijas žemės ūkio srityje. Žinau, kad žemės ūkio komitete apie tai kalbėjome dar prieš pradedant uh, pirmininkauti Kiprui buvo kalbėta apie darbų tasą ir pirmininkaujant Danijai ir dabar pirmininkaujant e, Kiprui, tad e, svarbu, svarbus pirmininkavimo testinumas, jeigu norime gerų rezultatų. Kas dar šiandien akcentuojama? Pirmininkaujantį valstybė siekia bendradarbiavimo, siekia demokratinio legitimumo. Tuo aš tvirtai tikiu pats, tikiu, tikiu pagarbą tarp abiejų institucijų. Nepamirškime, kad Europos parlamentas yra bendra teisė kūrininkas, bendrai priima e, sprendimus kalbant apie konkrečius e, dokumentus, būtent tokia parlamento pozicija ir tikimės, kad parlamentas bus sąjungininkas siekiant sėkmingo pirmininkavimo. Esu tikras, jog kalbu visų komiteto narių vardu. Visą jūsų pirmininkavimo pusmetį mes remsime jūsų darbą bendro intereso vardan, BŽP vardan, visuomenės gerovės vardan, tad tikiu, kad jūsų pirmininkavimas bus sėkmingas ir vaisingas. Dėkui. Ačiū, Marime Gines. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti tarybos pirmininku už tai, kad jis šiandien čia. Jūs kalbėjote apie BŽUP reformą. Aš nesiplėsiu, todėl kad pritariu daugam, ką kalbėjo kolegos, tačiau dėl reformos biudžeto. Vidž Manau, kad ūkininkai buvo labai kantrus, tačiau, kai jie suvoks, kad mes iš jų dar daugiau reikalaujame, reformuodami BŽUP dėl žalėjimo, tačiau duosime jiems mažiau pinigų, tai jie tikriausiai nebebus tokie ramus. Dabar e, kainos e, auga, yra tam tikrų nuogastavimų dėl pieno ir tai neigiamai paveiks ir ūkininkų pajamas. Noriu kreiptis į Jūs, prašydama pasinaudoti savo įtaką, kad būtų sudėrėtas e, tinkamas biudžetas žemės ūkiui. Mišelis Danten kalbėjo apie pasaulio žaidėjus e, ir apie tai, kad Europa nepasirengusi konkuruoti. Aš e, su nekantrumu laukiu, kokios bus e, reformos detalės. Dėl gyvūnų gerovės. Tai e, praktiniai klausimai mūsų ūkininkams, nepriklausomai nuo to, kaip koreguosime BŽUP, tačiau gyvūnų gerovės reikalavimai tiesiogiai veiks ūkininkus. Noriu paklausti dar vieno dalyko dėl gyvūnų pašarų grandinių, dėl tiekimo grandinių. Mes susidurėme su problema dėl baltymų šaltinių ir ta problema yra e, didelė todėl, kad Kinija ir kitos valstybės uh, nenogastauja dėl tų dalykų, dėl kurių nogastauja Europos Sąjunga. Mes, mums kyla daug abejonių dėl sojų, pavyzdžiui, tiekimo. Ir tai susiję ir su komisijos nario dali e, įgaliojimais. E, Dar vienas dalykas e, - avių įsagos elektroninės. Šis klausimas taip pat yra praktinio pobūdžio ir reikia labai atidžiai jį nagrinėti. Mes Tikimės gero bendradarbiavimo su jumis. Tiesa, pirmininkavimas antruoju metu pusmečiu visada yra e, sudėtingas ir jums netiek jau daug ir laiko liks, tačiau aš tikiuosi, kad bus galima pasiekti puikų susitarimą ir jei mums pavyks pasistumėti į priekį dėl šios reformos, tai aišku, mes galbūt nespėsime iki 2013 metų sausio pirmos ir jei to nepadarysime, tai susidursime su dar didesnėmis problemomis. Ačiū, Marijos. Agniu, tada Sikirski. Ačiū. Pirmininkė, aš buvau išrinktas 2009 metais ir visada sakiau, kad dabar daug kas kitaip, nes Europos parlamento nariai dalyvauja bendros sprendimo prieimimo procedūroje, o mes šiandien sėdime e, kartu e, su e, pirmininkaujančio Kipro žemės ūkio ministru, o šioje salėje sėdi dar aštuoni kiti parlamento nariai. Yra daug kitų atstovų, komisijos atstovų. Tačiau net žaliųjų nėra šiame posėdėje. Ir aš pirmą kartą e, per savo praktiką nematau čia e, žaliųjų frakcijos atstovų. Neįsižeiskite, ponia Alitradės, jūs kalbėjote apie tam tikrus dalykus ir tikriausiai žinote, kad aš susirūpinęs dėl mažos viduržėmio e, valstybės gebėjimų e, įgyvendinti BŽUP reformą liečiančią 27 valstybės nares. Kiprui tikrai bus labai sudėtinga pabaigti e, šio klausimo svarstymą. Tačiau, kaip Maginės kalbėjo, yra dar viena problema. Danai turėjo šešis mėnesius ir ar mes turime vienodas e, žaidimo sąlygas. Dabar E, tie, kas pirmininkavo pirmą e, mėnesį, tie turėjo šešis mėnesius, o dabar jūs turite tikriausiai tik tai keturis mėnesius, jums reikia trigubo greičio, kad jūs e, atremtumėte tuos iššūkius, kurie jums tenka. Dėl sužalėjimo susijusio pasiūlymo, tikriausiai žinote, kad jis suskirstytas į tris dalis, tai yra įvairinimas, javų ištekliai ganyklos trečias. Ir buvo atsakyta, Aš pateikiau pasiūlymą, kad aplinkos saugos schemos turi būti laikomos e, schemomis susijusiamis su aplinkos sauga. Tačiau buvau paprašytas pateikti šį pasiūlymą raštu. Tuo tarpu realybė mus pralenkia, o realybė yra tokia, kad prekių kainos auga labai sparčiai ir ES dabar nespėja reaguoti. Dabar tarsi norima iš žemdirbių atimti žemės ūkio produktų gamybą. Ponas Kopulas Santos pateikė kažką panašaus į kompromisą. Ir kartais mums iš ties būtina pasirinkti geresnę blogybę. Jis paklausė, e, kodėl baltyminių javų negalime sodinti ES teritorijoje. Man įdomu, kaip pasaulio prekybos organizacija reaguosi į tai nes mūsų, mūsų niekas nepapirko ir niekas e, nesubsidijuoja, kad e, augintume e, šios, šią produkciją. Manau, kad mes esame šantažu, šantažuojami dėl javų į pasėlių įvairinimo. Mums buvo pasakyta, kad jei mes kultivuojame pasėlius, tai reikia reikalinga pertrauka pūdimavimui. Tačiau e, aš nežinau, e, papras, paprastai mes e, stengiamės patys įvairinti pasėlius, tačiau laikas dažnai spaudžia ir kita vertus ūkininkai patys turi receptus, kaip tai padaryti geriausia. Ko imasi Britai? Dėl daugiamečių ganyklų. Aš tikiuosi, kad jūs e, daug dėmesio skirsite šiems trims klausimams. Aš pritariu Mareit Maginės dėl galvijų, e, tai yra oš, avių įsagų, todėl kad e, ta programa, kuri yra taikoma dabar, neveikia. Ačiū. Nepriklausomai nuo to, kad daug kas susiduria su pakeitimu pateikimo terminu, turime nepamiršti, kad šiandien yra ir dar daugiau įvykių, tai yra um, pieno gamintojų demonstraciją. E, Sikerskis. Jūsų pirmininkavimo laikotarpis vyksta labai sudėtingu, įdomiu laikmečiu, o tai jums leidžia palikti labai e, ženklų pėtsaką e, pirmininkavimo istorijoje. Aš e, manau, kad BŽUP reformos pažanga turėtų remtis normalumo principu, atsižvelgiant į e, vartotojų poreikius ir gamintojų poreikius. Netiesa, kad biudžetas buvo kuriamas remiantis e, savo istorinė patirtimi. Dabar 15 valstybių narių gaus mažesnę paramą ir jų sąskaita didesnė parama žemės ūkiui bus teikiama naujai ES įstojusiams valstybėms narėms, siekiant vienodų konkuravimo sąlygų. Aš norėčiau kad kitiems būtų duodama neatimant iš e, kitų gamintojų grupių. E, būtų gerai, jei sugebėtume remti neatimdami iš kitų. Čia reikėtų tinkamesnio apskaičiavimo. Tuo pačiu metu e, reikia pastebėti, kad daug įpareigojimų, reikalavimų sukūrėme žemės ūkiui ir daug daugiau laiko diskutuodami, kalbame, kalbėdami apie BŽP reformą, kalbame apie sąlygas ir reikalavimus, o ne apie konkrečius dalykus susijusius su žemės ūkio produktų gaminimo ar kitais ūkininkams svarbiais klausimais. Tai neigiamai veikia ES ūkininkų konkuravimo gebėjimus. Ir čia didelio dėmesio reikalauja ir išoriniai e, santykiai. Todėl, kad pasaulinėje prekyboje um, dažnai būtent žemdirbiai nukenčia nuo naujų tendencijų, naujų sąlygų. Manau, kad ūkininkams turėtume suteikti daug didesnės galimybės, kad jie ir toliau ūkininkautų e, savo regionuose, kad jie neišsikeltų. Uh, Tas pats pasakytina apie tuos regionus, kuriuose užimtumas yra didelis, tačiau toks didelis jis yra todėl, kad ten suplaukia daug darbo jėgos, nes žemės ūkis įdarbina daug darbuotojų. Ir pagaliau dėl partnerystės tarp tarybos, komisijos ir parlamento. Vienas e, žemdirbys e, iš mano šalies besinomintis e, sąjungos reikalais kažkada pasakė, norėčiau, kad tiek daug dėmesio skirtumėte ūkininkų geroviai, kiek skyrėte gyvūnų geroviai. Šis sakinys rodo, kokioje situacijoje dabar atsidūrusi yra bendroji žemės ūkio politika. Ačiū. Bene, grazie, Ačiū. Vicepirmininkui Sikirskiui. Dabar Alveš, paskutinis klausimas užduodantis parlamento narys ir tada perduosime žodį ministrui. Norėčiau pasveikinti ministrą e, Kipro atstovą ir džiaugiuosi jūsų pasiryžimu ir ryštu užbaigti e, svarbius klausimus. Vienas iš jų yra susijęs su atokiausiais regionais tai pritaikęs BŽUP e, konkrečius reikalavimus taikomus atokiams regionams. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmas yra susijęs su priekybos susitarimų poveikiu. Kalbu apie susitarimus dėl bananų auginamų Latino Amerikoje susitarimų. Aš dalyvauju trialoge ir matau, kad pirmo trialogo sustikimo metu buvo kalbama apie kompensacijas tokiems augintojams. Antras klausimas, kuris yra svarstamas trialoge, yra susijęs su e, programos pakeitimu. E, programoje turėtų būti numatyta iš ankstinė vertinimo procedūra. Mes e, sudarome uh, susitarimus, po to keičiame politikos kryptis, o tai turi įtakos e, produkcijai auginamai tokiuose regionuose. Taigi mums reikia tokių vertinimų, kurie užtikrintų, kad programa būtų pritaikyta prie atokiausių regionų poreikių ir siekio, kad produkcija ir toliau būtų auginama tokiuose regionuose. Ir paskutinis pastebėjimas ministrė. Kipras šiuo metu susiduria ir nebijotinai susidurs su labai delikačia situacija. Kalbant apie pieno sektorių ir pienininkystės produktus, kalbu apie produkcijos perteklių, kuris lemia tai, kad gaminimo kaštai yra gan dideli. Perteklinė gamyba veda prie labai žemų pardavimo kainų. Ir tai kelia visišką nevilti tarp ūkininkų. Jie ilgą laiką tikrai negalės išgyventi, kai gamybos kaštai yra tokie aukšti, o pardavimo kainos tokios žemos. Reikia lygiau paskirstinti vertę pieno gaminimo grandinėje. Pridėtinė vertė yra grandinės pabaigoje ir tą vertę turi pajusti ir patys ūkininkai. Aš norėčiau baigdamas palinkėti pirmininkaujančiai šaliai kuo didesnės sėkmės per ateinantį pusmetį. Ačiū ponui Alveš, dėkoju ir kitiems kolegoms, kurie kalbėjo. Dabar suteiksiu žodį Mm, ministrui. Jis baigs apibendrins diskusijas ir atsakys į kolegų klausimui. Ačiū Sofoklį ir linkiu kuo geriausios klotės pirmininkavimo metu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbimieji parlamentarai. Mes Džiaugiamės komisijos pasiūlymais. Komisijos pasiūlymai yra geras pagrindas tolesnėms diskusijoms ir dėryboms, kurias mes ketiname tęsti. Ir komisija savo pasiūlymai siekia ieškoti sprendimų dabartiniams iššūkiams. Kipras, kaip pirmininkaujantis šalis, bendradarbiaus su kitomis institucijomis ir įstaigomis kad e, susitarimai atitiktų teisėtus piliečių lūkesčius. Pone pirmininkė, aš norėčiau pabrėžti, kiek daug svarbos mes skiriame supaprastinimui ir administracinės naštos mažinimui. Mums tai yra labai svarbu. Buvo pasakyta, kad iš ūkininkų mes tikimės vis daugiau ir daugiau, tačiau tuo pat metu mes uh, reikalaujame, kad jie taikytų vis daugiau reikalavimo, taigi administracinė našta didėja. Kitas dalykas yra susijęs su lygių ir teisingų lėšų paskirstimu tarp valstybių narių ir pačiose valstybėse narėse. Tai yra nepaprastai svarbu. Mūsų tikslas yra išnagrinėti visas įmanomas galimybės. Biudžeto paskirstimas. Apie jį tai yra labai daug kalbama, svarstant būsimą daugiametę finansų programą. Taip, mes šiek tiek vėluojame, bet turiu pasakyti, kad tarybos organai atsakingi už žemės ūkio klausimus dar nesvarstė lėšų paskirstimo klausimų. Laukiama sutarimo dėl daugiametės finansinės programos. Taryba yra susipažinusi su pranešėjo Luis Kapolio Santos dokumentu. Mes norime su jumis bendradarbiauti. Taip pat, ponė pirmininkė, norime ir sieksime bendradarbiauti ir su jūsų komitetu tolesniais dėrybų etapais. Nėra jokios abejonės, kad ES yra viena iš stambiausių žaidėjų ir dalyvių tarptautinėje priekybos arenoje. Ir žinoma, kad mus įtakoja įvykiai vykstantis šioje tarptautinėje priekybos sferoje. Taigi, ponė pirmininkė, manau, kad mes turime bendradarbiauti ir dirbti iš vien, kad patvirtintume priemonės, kurios padėtų stabilizuoti rinką ir padėtų spręsti galimas krizės. mūsų indėlis turi būti konstruktyvus ir mes turime kovoti už ES interesus. Negalime pasiduoti protekcionizmo pagundai. Tačiau, jeigu siekiame būti realistais ir novatoriais, turime pasinaudoti esamomis galimybėmis. kažkuris parlamentaras kalbėjo dėl dėrybinės dėl dėrybinės dėžutės. kuri aišku turės įtakos BŽUP reformos raidai. Mūsų tikslas yra artimai bendradarbiauti su parlamentu ir jūsų komitetu. Mes stebėsime, kaip klostytis, klostysis reikalai. Mes sieksime išvengti vėlavimo ir atsilikimo. Kalbant dėl dėrybinės dėžutės, dėl daugiametės finansų programos. Tai apima daugelį BŽUP elementų. Galiu patikinti komitetą, kad e, savo pirmininkavimo metu mes gerbsime tarp institucinius e, susitarimus dėl dėrybų šiais klausimais ir taip pat priimant sprendimus. Dėl horizontaliojo reguliavimo yra žinoma, kad pirmininkaujant Danijai, Danija atliko išsame pasiūlymų analizę ir pareigų pasidalymo analizę, kalbant apie deleguotusius ir gyvendinamosius aktus. E, turiu pasakyti, kad Kipras tęs šį darbą tiek techniniu, tiek politiniu lygiu. Mūsų tikslas yra pasiekti bendrą poziciją iki šių metų lapkričio arba gruodžio mėnesio. Ne vienas kalbėjęs parlamento narys minėjo parlamento vaidmenį įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Ponios ir ponai, ponė pirmininkė, turiu pasakyti, kad parlamento vaidmuo iš ties yra labai svarbus. Ir mes suprantame ir pritarėme bendro sprendimo procedūrai ir parlamento turimai galiai. Mes džiaugiamės ir priimame parlamento turimą svorį taikant bendro sprendimo procedūrą. Mes taip pat sieksime nustatyti taisyklės susijusias su finansavimu. Žinoma, kad nesusitarus dėl DFP bus sunku pereiti prie žemės ūkio klausimų ir BŽP reformos. Kiprui reikia peržiūrėti savo darbo planus ir prognozes, tačiau mes nesame už BŽUP biudžeto mažinimą. Jeigu Europos vadovų taryba padarys išvadą, kad ES finansiniai ištekliai naujajam laikotarpiu nuo 14 iki 20 metų turi būti sumažinti gan ženkliai, tai Kipras, kaip ir mėnkaujantis šalis, sieks, kaip ir daro dabar, grįžti prie diskusijų su pagrindiniais e, suinteresuotais partneriais. Dėl Dėl orientavimo į ekologiją. Europos parlamentas yra parengęs keletą iš ankstinių pasiūlymų. Kipras, e, kaip ir minkaujantį šalis, e, pripažįsta šio klausimo reikšmę. Ir tai gali būti susijęta su finansinių klausimų svarstymais. Mes tikrai grįšime prie šio klausimo atitinkamų laikų ir neketiname teikti naujų pasiūlymų šiuo klausimu. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad komisija yra pasiūliusi pasiūlymų ir komisija yra pasirengusi tartis ir reaguoti į mūsų poziciją. Aš matau, kad esama bendradarbiavimo dvasios visur aplink ir tikiuosi, kad rezultatus pasieksime. Taip pat buvo paminėti atokus regionai. Žinoma, šie regionai mums yra svarbus. Mes pripažįstame šių regionų žemės ūkio dimensiją. Šiems regionams yra būdingi ypatingi suvaržymai. Taigi mes iš ties atsižvelgsime į jūsų išsakytas pastabas. Diskusijos dėl horizontaliųjų pasiūlymų yra dėl šių dėrybų mes ir toliau tęsime darbą, svarstysime jūsų komiteto pateiktus pasiūlymus. Lygia greta renksime sustikimus su valstybių narių atstovais, kad e, sprendimai būtų veiksmingi ir įgyvendinami. Jūs, pirmininkė, kalbėjote apie krizę pieno sektoriuje, sakėte, kad e, vyko protesto akcijos prie parlamento, Taryba seka įvykius pieno sektoriuje ir pieno produktų sektoriuje. Turiu pasakyti, kad pastarajame tarybos posėdėje Luksemburgė šis klausimas buvo svarstytas. Komisijos narys Čiološ įsipareigojo informuoti Žemės ūkio ministrus kitą pirmadienį per kitą susitikimą apie bendrą padėtį ir priemonės, kurias ketina pasiūlyti komisija, kad reaguotų į situaciją ir ją spręstų. Mes manome, kad ES visuomet turi reaguoti laiku. Ir be jokios abejonės mes turime visas galimybės spręsti tokio pobūdžio situacijas, ypač kai kalba eina apie tokį svarbų ir didelį sektorių kaip pieno ir pienininkystės produktų sektorių. Kaip jūs žinote, e, komisijos narys yra pasiūlęs taikyti papildomas priemonės šiame sektoriuje. kad e, nebūtų prarastas vartotojų pasitikėjimas. E, tas priemonės bus pristatytos e, kitą pirmadienį tarybos susitikime, kuriam pirmininkaus Kipras. Turiu pasakyti, kad šis klausimas mums pirmininkaujant bus prioritetinis. Mes ketiname pasiūlyti integruotą programą, kurios tikslas būtų uh, rinkos stabilizavimas ir kova su krize. Ponas Anjų taip pat uždavė keletą klausimų, prie kurių dabar ir pereisiu. Taip, aš sutiksiu, Kipras yra labai nedidelė šalis, jos ištekliai yra riboti ir dabar jį perima milžinišką atsakomybę. Bet, ponė Anijų, Mes manome, kad e, turėdami atsakomybės jausmą, e, turėdami didelį ryštą, esame įsitikinę, kad e, galėsime susidoroti su šiais milžiniškais iš, iššūkiais. Ačiū. Bene. Grazie Sofoklis, grazie tutti. Ačiū Sofokliui, ačiū visiems kolegom. Žemės Ūkio komiteto posėdis baigtas. Kitas posėdis rugsėjo 3 po pietų 3 valandą. Visiems gerų atostogų, sėkmingo darbo su pakeitimais. Prašyčiau nesurašyti jų per daug. Dėkui.